Tai yra e, gruodžio 17-18 dienos vadovų tarybos išvados ir aš norėčiau suteikti žodį Donald Tusk, prašom. Thank you. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, parlamento nariai, Gruodžio mėnesio Europos vadovų tarybos diskusijos. Diskusijose buvo aptartos visos svarbiausios krizės, kurios ištiko Europą 2015 metais. Ar tai būtų pabėgėlių, migrantų krizė, Europos pinigų sąjungos reforma, Brexit. Visose tose diskusijose mes pasiekėme šiokios tokios pažangos, bet be jokios abejonės tos pažangos dar nepakanka. Nebejojame, kad 2016 metai taip pat bus sudėtingi ir tie iššūkiai nepranyks. Mūsų bendruomenės susiduria su išbandymo testais. Ir labiausiai neramina tai, kad tie išbandymai tenka įvairiose srityse tuo pat metu. Šiandieną norėčiau garsiai ir aiškiai pasakyti, kad aš nepasikliausiu tik tai trumpalaikiais tokių iššūkių sprendimais. Mūsų stiprybė kyla iš mūsų vienybės. Dėl to Europos vienybės išlaikymas ir toliau taps svarbiausiu mano 2016 metų tikslu. Gerbiami parlamento nariai, pradžioje norėčiau aptarti migracijos ir pabėgėlių krizę. Tai yra egzistencinis iššūkis Europos Sąjungai, jeigu jūs prisiminate, aš jau ne kelis mėnesius akcentavau, faktiškai nuo pat pradžių, kai tik prasidėjo migracijos krizė, akcentavau, kad nėra geros alternatyvos sienų apsaugai, tai yra sinekvanon, bet kokiai veiksmingai migracijos politikai. Kol negalėsime išsaugoti išorės sienų tinkamai, kai politinė bendruomenė nepasieksime jokių rezultatų po gruodžio mėnesio vadovų tarybos galime būti šiek tiek optimistiškesni. Lyderių diskusijose daugiausia dėmesio buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima sustiprinti išorės sienų kontrolę. Visi lyderiai pripažino, kad Šengeno erdvės apsaugojimas reikalauja sunkių sprendimų ir šiame kontekste mes susitarėme, kuo galima greičiau peržiūrėti Europos komisijos pasiūlymą dėl to, kaip būtų galima sustiprinti ES išorės sienas įskaitant ir tai, kad reikalinga Europos sienų kontrolė, sienų apsaugojimas. Tai yra Niderlandų pirmininkavimo prioritetas ir iki birželio mėnesio taryboje turėtų būti tuo tikslu priimtas sprendimas. Taip pat Graikijos sprendimas e, priimti iš Frontexo greito reagavimo grupę gruodžio mėnesį yra dar vienas rodiklis, rodantis, kad judame teisinga linkme, kalbant apie išorės sienų apsaugą. Nepaisant politinės pažangos, turiu pripažinti, kad daugelės rytų rezultatų trūksta. Kalbant apie karštosius taškus, saugumo tikrinimą fronto linijos valstybėse, taip pat perkelimo srityje trūksta pažangos. Veiksmų planas su Turkija, nors jisai daug žadantis, dėja vis dar nedavė tiek rezultatų, kiek tikėjomės. Ir aš sutinku su tuo, ką sakė prim, prim, premjeras Rūtė, kad liko nedaugiau nei du mėnesiai, kad sukontroliuotumėme situaciją. Statistiniai duomenys per kalėdinį laikotarpį nesuteikia daug, daug vilties, nes 2000 per dieną atvyksta į Europą pagal Frontexo duomenis. Kovo mėnesio Europos vadovų taryba bus paskutinis momentas, bandant išaiškinti, ar mūsų strategija duoda rezultatų. Jeigu ji neduos rezultatų, susidursime su sudėtingomis, ap, sudėtingomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, Šengeno žlugi, žlugimu. Be jokios abejonės tokia alternatyva mūsų strategijai nėra maloni, taigi aš kreipiuosi į valstybės narės, kad jos įgyvendintų visapusiškai tą strategiją. Gerbėmi parlamentarai, dabar norėčiau pereiti prie Junktinės karalystės klausimų. Gruodžio mėnesio, gruodžio mėnesio taryboje lyderiai iš esmės aptarė Junktinės karalystės klausimą. Premjeras Kameronas išdėstė savo poziciją detaliai, ypač kalbant apie išmokas ir laisvą judėjimą. Jis paaiškino savo prašymus, kad modelis būtų pagrystas ketveriais metais ir akcentavo, kad atvirai vertins alternatyvius sprendimus, bet tik tuo met, jeigu jų tikslas bus toks pats. Lyderiai išsakė susirūpinimą dėl konkrečių klausimų, tačiau parodė norą ieškoti kompromisų. Taigi, tose pozityvise diskusijose mes susitarėme dirbti iš vien, ieškant sprendimų visose keturiose, keturiose srityse, kurias aptarė premjeras Kameronas. Tai yra eurozona, suverenumas, konkurencingumas ir išmokos bei laisvas asmenų judėjimas. Taigi, tas darbas dėl visų šių klausimų vyksta ir kartu su komisija mes bandysime, kuo galima greičiau pasiekti sprendimo. Laukiant vasario mėnesio vadovų tarybos, aš pateiksiu konkrečius pasiūlymus Jungtiniai karalystiai ir visiems ES lyderiams. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad iš pat pradžių, nuo pat šių dėrybų pradžių aš labai aiškiai sakiau, kad nebus siūlomi kompromisai dėl pagrindinių vertybių, tokių kaip nediskriminavimas ir laisvas judėjimas. Tuo pat metu aš viską padarysiu, ką, galė, ką galėsiu, kad būtų surastas tenkinantis sprendimas ir Britų pusiai. Nuo šiandien referendumo rezultatai dar mažiau prognozuojami nei buvo anksčiau. Taigi čia svarbus yra laiko elementas. Ir dėl to aš daug dirbsiu, kad būtų pasiektas sandoris jau vasario mėnesį. Nebus lengva to pasiekti, bet įmanoma. Gerbiami parlamentarai, Europos vadovų taryboje taip, būt, taip pat buvo kalbama apie Paryžiaus išpolį, išpolius ir tragedijas. Tie siaubingi veiksmai turi sustiprinti Europos ryštą kovoti su terorizmu. Lyderiai susitarė įvesti, įvesti operatyvinį elementą į mūsų politikos sritis, kalbant apie užsienio kovotojus, Šengeną per Europolą ir taip pat kartu su valstybių narių atitinkamomis institucijomis. Saugumo tarnybos turi atlikti bendrą grėsmės analizę ir užkirsti kelią galima, galimiems išpoliams ateityje. Europolas jau nurodė, kad yra vis daugiau keičiamas informacija apie užsienio kovotojus per naują kovos su terorizmu centrą, kur kiekviena valstybė narė, beje, kiekviena valstybė narė e, teikia duomenis. Turime išlikti budrus ir bendradarbiauti realiai, nes priešingų atveju negalėsime įveikti šios grėsmės ir galimybė kitų, tolimų, kitų išpolių galimybė išliks labai didelė. Taigi aš raginu visas valstybės visapusiškai bendradarbiauti. Gerbiami kolegos, Europos vadovų taryba buvo galimybė Europos lyderiams įvertinti energetikos sąjungos kūrimo padėtį. Pasiekta daug pažangos jungčių srityje, e, tarp valstybių, dujų ir elektros rinkos srityse, įskaitant ir tas vietas Europoje, kurios anksčiau buvo izoliuotos. Energetikos sąjungos koncepciją pasiūliau dar aš, kai buvau e, Lenkijos premjeras ir džiaugiuosi, kad yra pasiekta čia pažangos, bet pripažįstu, kad reikia nuveikti daugiau. Europos vadovų taryboje buvo reikalaujama, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai susiję taip pat ir su dujų rinkos skaidrumo didinimu. Kalbant apie energetikos sąjungą, čia lyderiai pasikeitė nuomonėmis apie Nord Stream 2 projektą. Kai kurie iš jų labai kritiškai vertino šį projektą. Taip pat mes kalbėjomės apie sąlygas, kurias, kurių, kurias reiks patenkinti įgyvendinant svarbius energetikos infrastruktūros projektus. Mes pakartojame, kad bet kokia nauja infrastruktūra turi visapusiškai atitikti energetikos sąjungos tikslus. Jau neminint akivaizdžių įsipareigojimų, kad visi projektai turi tenkinti visus ES teisės aktus, įskaitant ir trečiąjį energetikos paketą. Tai yra labai aiškios sąlygos, norint gauti paramą iš ES institucijų ar bet kurios kitos e, valstybės narės. Tai yra politinė, ar tai būtų politinė, teisinė ar finansinė parama. Taigi dabar Sprendimą turi priimti Europos komisija, tačiau Europos tarybos priimtas politinis sprendimas yra labai aiškus. Atit, jis atitinka ir Europos parlamento išsakytą poziciją. Lyderiai sveikino ir gyrė prezidentą Olandą, kuris labai sėkmingai surengė COP21 konferenciją ir uh, dėl to, kad buvo susitarta dėl pirmojo e, teisiškai saistančio pasaulinio klimato kaitos susitarimo. Mes ragname komisiją ir tarybą visapusiškai įvertinti tai, ką Paryžiaus susitarimas reiškia mūsų energetikos ir klimato politikos, e, politikų mišiniui. Na ir dar vienas dalykas yra štai, kas Europos vadovų taryboje buvo aptariami ekonominiai iššūkiai. Lyderiai pakartojo savo siekį ir toliau kurti Europos, Europos pinigų sąjungą pagal penkių pirmininkų pateiktą ataskaitą. Nors Europa susiduria su didžiulė migrantų krize, bet mes negalime sauliaisti atidėlioti pinigų sąjungos reformos geresniems laikams. Dėl to buvo paprašyta paskubėti įvairiose srityse, įskaitant ir bankininkystės sąjungos kūrimą. Europos vadovų taryboje taip pat buvo pabrėžiama, jog labai svarbu gilinti vidaus rinką svarbiausiose srityse, siekti skaitmenės bendros rinkos, kurti kapitalo rinkų sąjungą. Tai yra pagrindiniai mūsų prioritetai. Gerbiami parlamentarai, galiausiai aš norėčiau įspėti dėl to, kad vis daugiau labai neigiamai kalbam apie ES ateitį. Per didelis pesimizmas tikrai neduos Europai reikiamų rezultatų. Mes kaip europiečiai turime išlikti realistais ir taip pat neprarasti pasitikėjimo dėl savo vertybių ir įsitikinimų. Ar Arnoldas Štampys sakė, kad vertybės miršta iš abejingumo Europa yra stipresnė nei daugelis mano. Ir mes vis dar turime įgaliojimų ir galių padaryti tai, kas yra būtina. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Dabar pasisakys komisijos, e, Europos komisijos pirmininkas panas Juncker. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai tarybos pirmininkę. Taigi aš norėčiau, jeigu galėčiau dviem žodžiais apibendrinti Europos vadovų tarybos posėdį, tai būtų migracija, terorizmas, e, Europos pinigų ekonominė sąjunga, jungtinė karalystė, taip pat išorės santykių aptarimas. Tai aš dar norėčiau pasakyti, kad tai puikiausiai atspindi Europą, kuris susiduria su įvairiomis krizėmis. Mes daug kalbėjome pastaraisiais mėnesiais apie Graikijos krizę, apie pabėgėlių krizę ir kitas krizės, tačiau realiai Europa susiduria su įvairiomis, įvairių krizių mišiniu. Tai yra kompleksinės daugia pakopės krizės kurios yra susijusios ir su to, kas vyksta ES ir už jos ribų. Ir visa tai vyksta tuo pačiu metu. Mes be jokios abejonės susidurėme su sudėtinga situacija ir tai reiškia, kad reikia įveikti nacionalinį egoizmą ir surasti tikrą Europos konstrukcijo, Europos kūrimo solidarumo dvasę. Mes tą galime padaryti, jeigu norėsime, mes galime surasti europinį atsakingą sprendimą, solidarų sprendimą, bandant įveikti visas tas krizės, su kuriomis susidurėme. Mes galime tą padaryti ir, ir privalome tą padaryti, kadangi visi savo valstybėse turi, turime kovoti su solidarumo trūkumu ir taip įveikti krizės. Tai yra būtina, jeigu mes norime uh, išsaugoti tai, ką esame sukūrę likščioliai, pavyzdžiui, bendraus, bendrąją rinką arba Šengeno erdvę. Tai yra būtina, jeigu mes norime taip pat įvesti tuos elementus, kurių trūksta tam, kad užbaigtumėme tą europinį statinį. Komisija jau pristatė visus reikiamus elementus tam, kad būtų galima skubiai ir veiksmingai kovoti su pabėgėlių krize. Jeigu valstybės narės tai būtų tai įgyvendinusios, tai dabar situacija būtų kur kas geresnė. Taigi, dėl to, kai aš girdžiu, kai yra sakoma, kad trūksta europinio atsako pabėgėlių kriziai, tai yra neteisinga, viena vertus, kita vertus yra teisinga. Tai yra neteisinga dėl to, kad Europos komisija dirba kartu su Europos parlamentu ir pasiūlė visus reikiamus europinius elementus. Tai yra tiesa, nes tas atsakas bus veiksmingas ir duos reikiamą rezultatą, jeigu visos valstybės narės perės nuo žodžių prie veiksmų. Kai kurios reaguoja gan greitai ir kritikuoja Europos Sąjungą ar Briuselį, kitaip tariant, Tačiau jos pačios turi pažvelgti į veidrodį ir konstatuoti faktą, kad mes, Briuselis, tai, esame, tai yra ir jie, tai yra ir valstybės narės, tai yra ir vyriausybės. Europos Sąjungoje trūksta veiksmų dėl to, kad kolektyviai nėra prisimama įsipareigojimų Europos Sąjungos vardu. Europos e, vadovų taryboje buvo kalbama apie tai, kad reikalinga uh, kad hotspot, e, karštųjų taškų ir perkelimo politika būtų veiksmingai įgyvendinta ir kad tai būtų bendros Europos migracijos politikos dalis. Taigi aš dar kartą kreipiuosi iš Europos parlamentą, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių, e, kad būtų užtikrintas tinkamas Europos išorės sienų e, tinkama kontrolė ir apsauga. Tai yra bendros mūsų sienos. Ir jeigu tom nepadarysime, neišgyven Šengenas. Europa su vidaus sienomis, tai yra tai, ko pavyzdžiui nežino, nežinojo dabar, e, tarkim, gyventi žmonės. Ir mes nenorime to keisti, nes vidaus sienų nepažįsta interneto Erasmus kartos. Ir taip pat, kažin, kad ar kažin ar tie 7 milijonai darbuotojų, kurie kasdien juda per mūsų vidaus sienas, norėtų, kad žlugtų šengenas. Ir kažin ar transporto įmonės norėtų susidurti su vidaus sienomis. Yra 24 milijonai per metus kelionių darbo tikslais. Taip pat labai daug per metus yra kertama vidaus sienų. Tai visą tai kainuotų daug pinigų, jeigu nebūtų Šengeno erdvės, tai tie kaštai smarkiai iššauktų, nes tai tikrai ne, neprisidėtų prie ekonominio augimo arba konkurencingumo bei darbo vietų didinimo. Taigi mes turime padaryti viską, kad Šengenas būtų išsaugotas ir kad būtų įgyvenima tinkama teisėtos migracijos politika dėl to Europos komisija yra pateikusi pasiūlymus dėl legalios migracijos ir taip pat tai, kad Dublino konvencija turėtų būti peržiūrima, peržiūrima dėl turintominė e, prieglobšio politika. Ponės, ponas pirmininkė, jeigu mes kalbame apie ES išorės sienų apsaugą, tai jų nepakanka apsaugoti vien tik tais iš mūsų pusės. Mūsų e, kaimin, Kaiminės šalis taip pat su mumis e, turi sienas, turėtumėm pabandyti pažvelgti situaciją ir iš jų pusės. Nepakanka vien tik tais kalbėti, bet reikia imtis ir konkrečių veiksmų. E, reikia e, siekti bendrų standartų, bendros registravimo sistemos. Mes taip pat turime bendradarbiauti ir su Turkija. E, jau e, buvo imtasi e, tam tikrų veiksmų ir iš Turkijos pusės. Turkija įvedė prievalės sirams turėti vizą, kurie nori atvykti Turkiją. Bet vis dėlto dar reikia tikrai nemažai padirbėti tam, kad būtų galima e, sumažinti pabėgėlių srautus. E, reikia e, pilnai visą apimtimį gyvendinti veiksmų planą, ar tai padaryti sparčiai, kiek manoma greičiau. Turiu pasakyti, kad E, neturiu nieko prieš tuos, kurie sako, kad sunkus darbas atneša puikių rezultatų. E, štai e, gruodžio mėnesį Paryžė pasiektas rezultatas rodo, kad ES yra pasaulinė lyderė. Paryžė buvo pasiektas ambicingas susitarimas, na bet dabar tik tais prasideda tikrasis darbas. Europos komisija analizuoja Paryžiaus susitarimą tam, kad mes galėtumėm imtis jau kitų veiksmų. Na, o tuo tarpu ES valstybės narės ir toliau turi rodyti pavyzdį ir įgyvendinti e, CO2 mažinimo įsipareigojimus tam, kad būtų galima pasiekti 2020 metų tikslų. Toliau Jungtinės karalystės ryšiai su ES. Vadovų taryboje buvo uh, E, daug diskutuojama su Jungtinė karalystė ir leiskite priminti, ką aš pats e, pasakiau. E, Jungtinės karalystės reikalavimai tikrai nėra paprasti, mes kiekvieną iš jų svarstome atskirai. E, Europos komisija norėtų, kad būtų pasiektas sąžiningas sustarimas su Junktinė karalystė. ES yra stipresnė, kai Junktinė karalystė yra joje ir Junktinė karalystė pati yra stipresnė, būdama ES. Europos komisija kartu su kolegomis iš tarybos dirba būtent tokia e, linkme. Pirmininkė, na ir galiausiai. Norėčiau prisiminti ir Europos parlamento nuveiktą darbą. Aš einu šias pareigas daugiau kaip 20 mėnesių ir turiu pasakyti, kad mūsų suderinti dar e, veiksmai atnešė puikių rezultatų. Mes turime dirbti ir sparšiai, ir lankščiai, e, ir mums Europos parlamentas tikrai padeda. Ačiū už šią paramą ir aš esu įstikinęs, kad mes ir ateityje e, dirbsime būtent tokią padvasę tiek šiais metais, tiek ir ateinančiais metais. Ačiū pirmininkė. Ačiū Europos komisijos pirmininkui. Na, o dabar EPP frakcijos vardu pasisakys pirmininkas Weber. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Mes su susirūpinimu žvelgiame į 2016 metus dėl e, terorizmo grės, keliamos grėsmės, ekonominių sunkumų. Vis dėlto prasidedant šiems metams norėčiau priminti tai, ką sakiau praėjusiu metu pabaigoje. Mes turime žmonės padrasinti, jiems sakyti, kad e, jeigu veiksime visi kartu, mums pasiseks. Štai pane Mogherini buvo susitikusi su Irano užsienio reikalų ministru ir aiškiai sakė, kad Europa nori nešti savo indėlį taikų pasaulį, užtikrinant, kad nebus gaminamas brandolinis ginklas. Ačiū jai už tai. Penktadienį įvyko Europos komisijos spaudos konferenciją ir ten buvo pateikti skaičiai susiję su Junkerio planu. Tūkstančiai ES įmonių jau gavo naudos iš tų milijardų, kurios suteikė Europos komisija. Taip pat Paryžiaus susiektas sustarimas irgi yra europinė sėkmė. Mes piliečiams turime tai priminti, e, norėdami rodyti, kad europinis projektas yra sėkmingas. Dabar Junktinė karalystė. David Cameron taryboje pristatė e, savo idėjas ir turiu pasakyti, kad jis susirado draugų. David Cameron idėjos gali e, pagerinti visą Europą. Tikrai norėčiau pritarti tam, ką jis pasakė, kalbėdamas apie konkurencingumą, inovacijas, e, geresnį reglamentavimą. Tikrai EPP frakcija tas jo mintis remia viskas tampa sudėtingiau, kai kalbame apie piknaudžiavimus e, socialinės apsaugos srityje. Noriu aiškiai pasakyti, kad EPP frakcija nesitaiksti su to, kad bus diskriminuojami ES piliečiai. Man kilo ir esminis klausimas susijęs su Junktinė karalystė. E, daug kalbama apie vis stipresnę sąjungą. E, vis daugiau kompetencijų steikiama Briuseliui ir e, tai yra vis dažniau kritikuojama, bet aš siūlyčiau perskaityti visą tekstą. Tengi kalbame apie vis glaudesnę žmonių sąjungą, o ne apie institucijų sąjungą. Apie žmonių sąjungą ten kalbama. Ir tai puikiai apibūdina ir e, Europos idėja. Pabaisių karų šiame žemynė Irgi buvo sakoma, kad e, žmonės turi jungtis į sąjungas, reikia siekti žmonių sąjungos. Tai aš šiame kontekste vertinčiau diskusijas apie jungtinę karalystę. Mėly kolegos, paminėsiu ir trečią dalyką, tai yra migracija. EPP frakcijos pozicija yra aiški. Sirijoje jau mirė tūkstančiai žmonių. Mes turime padėti. Mes taip pat žinome ir tai, kad e, pabėgėlių e, problema yra tikrai didžiulė, labai daug pabėgėlių yra. Skaičiai tikrai yra didžiuliai. Aš mūsų frakcijos vardu e, noriu pasidžiaugti tuo, kad E, Europos komisija pateikė pasiūlymą ir būtų labai gerai, jeigu mes galėtumėm sparčiai tą pasiūlymą išnagrinėti ir jį vėliau gyvendinti. Mėly kolegos, 1,1 milijono žmonių atvyko per pastaruosius metus į Vokietiją ir tik 40 procentų iš jų yra sirai. Mes turime užtikrinti, kad tie asmenys, kurie neturi priežasčių e, gauti papėgelio statusą, būtų gražinami atgal. Mes visi žinome, kas atsitiko Kelno mieste per naujametinį vakarą. Taip, mes pabėgėlius turime apsaugoti, bet tie, kurie pažeidžia mūsų teisę, kurie negerbė uh, E, kad Europoje e, vyrai ir moteris yra lygus, e, tokie asmenys turi būti deportuojami. Tai yra akivaizdu. Ir ponios ir ponai, mes turime teikti pagalbą ir kilmės šalise. 3 milijardai eurų skirta Turkijai. Europos komisija pateikė pasiūlymus Europos parlamentui, iš kur gauti dar finansavimą. Bet e, tenka apgailestauti, pažiūrėjau, dėl to, kad Italija e, nėra pasirengusi pervesti jų pažadėtų lėšų. Tai e, kenkia pasitikėjimui ES ir jos valstybėmis narėmis. Ir ypač aiškiai norėčiau kreiptis į Mateo Rensi. Jo veiksmai kenkia pasitikėjimui ES ir skatina populizmo bangą. Pasitikėjimo praradimas yra didžiulė problema. Ir tikrai čia būtina irgi ieškoti tinkamų atsakymų. Ačiū. Äh, Ponas Weber, ponia Grapinė norėtų Jums pateikti klausimą. Prašom. Ponas Weberiai, turbūt prisimenate, gruodžio mėnesį jums panašų klausimą uždaviau. Jūs žarstote mums patarimus, kalbate aukštomis frazėmis, bet ar nemanote, kad tai, ką tik, ką tik pasakėte apie migraciją ir pabėgėlius, taip turėjo ponia Merkel nuo pat pradžių galvoti. Dabar ji staiga kalba apie įvairias sąlygas, kaip išsaugoti mūsų kultūrą, mūsų vertybės. Bet nuo pat pradžių ji taip nesielgia. Ar manote, kad jinai klydo? Dėl migracijos galiu aiškiai pasakyti, prašau klausytis, jeigu e, e, Sirijoje dėl pilietinio e, karo jau žuvo 250 tūkstančių žmonių Jeigu iš to regiono bėga 40 milijonai žmonių dėl krentančių bombų, tai mes kaip krikščioniškas kontinentas turime suteikti tokiem žmonėm pagalbą. Aš tikiuosi, kad mane girdi ir tie, kas gyvena Lenkijoje. Bet aišku, ES pajėgumai yra riboti. Mes e, turime aiškiai apibrėžti, kurie, kokie yra mūsų tie pajėgumai. Dėl šių abiejų klausimų reikia labai rimtai padiskutuoti. Ačiū, dabar SND frakcijos vardu ponas Guerrero Salom, prašom. Ačiū. Ką tik įvyko vadovų taryba, jos išvados nuvylė. Nuvylė ne todėl, kad nepriemėte sprendimų, nuvylė ne todėl, kad nesugebėjote susitarti. Taip, jūs susitarėte dėl imigracijos, terorizmo, pinigų sąjungos klausimų. Problema kita. Pažvelgus į birželio, spalio išvadas, taip pat į neformalių susitikimų rugsėjo ir lapkričio mėnesiais išvadas, susidaro įspūdis, kad kalbame apie tuos pačius tekstus, tas pačias išvadas vyksta, sukasi tas pats ratas. Taryba siūlo, priimami sprendimai, o valstybės sugrįžta į savo sostinės ir tai ignoruoja. Nevykdo tarybos sprendimų. Tai Sizifo darbas ir tas ratas sukasi ir sukasi. Ciklas kartojasi. Terorizmo problemos nesprendžiamos. Informacija nesikeičiama ponas Junkeris šyrit kalbėjo taip, tarsi mes būtume 2001 metais dabar sugrįžę į juos po New Yorko atakų. Junkeris kalba ir apie imigraciją. Tie vadinamieji hotspots neveikia. Mes nesukūrėme reikiamos organizacinės struktūros. ES krenta moralė, entuzijazmas, nepakanka investicijų, mums reikia investicijų, kad mažintume neligybę. Taigi, mes tarsi Sizifas esame pasmerkti vėl ir vėl grįžti prie darbo pradžios. Mes sukamės tame uždarame rate, kaip Sizifas, stumdamas savo akmenį į kalną ir tai yra mūsų politinė pražutis. Ačiū pirmininkė. Sako ponas Van Orden. Europa ieško savo vaidmens ir ieško, kaip m, mm, politinė integracija skatinti į priekį. Bet tai mums nesiseka mums trūksta politinio tikrumo, o to priežastis yra europinės politikos. Mes džiaugiamės Britų premjero pasiūlytomis reformomis, jos protingos. Šitą pokyčių galimybę reikia čiupti abiem rankom. Europos parlamentarai turi patys pirmieji suvokti, kad mūsų šalių piliečiai nenori didesnės gilesnės sąjungos. Jie nori, kad jų nacionalinės vyriausybės jiems būtų atskaitingos. Jie nori, kad ES mažiau jiems kainuotų, kad išteklius naudotų efektyviau, kad sumažintų biurokratinės kliūtis ir prekybos bei konkurencijos barjerus, kad kuo greičiau sudarytų laisvos prekybos sutartį su Indija, su transatlantiniais partneriais piliečiai nenori, kad mūsų valstybės pakeistų nevaldomas atvykelių iš kitų kraštų srautas. Piliečiai nori, kad jų išmokų sistemos būtų adaptuotos, kad atsirastų daugiau lankstumo, kad ES taisyklės būtų stabdomos dėl nacionalinių saugumo ir kitų interesų. Mes turime pritarti ir pripažinti, kad Kamerono politika dėl pabėgėlių yra protinga. Jis sako, reikia steigti pabėgėlių stovyklas ir priimti tik tai ribotą skaičių pabėgėlių. Komisija turėtų ieškoti būdų, kaip įgyvendinti apribojimus, kurios numato nacionalinė teisė, pavyzdžiui, pabėgėlių konvencija. Pats ponas Weberis teisingai pasakė, dauguma pabėgėlių yra ne iš, Sirijo, ne iš Sirijos. Mes džiaugiamės ir PNR susitarimu. Tačiau to nepakanka, reikia nuveikti daugiau. Bendradarbiavimas veiksmingiausiai vyksta tarp mūsų nacionalinių policijos ir saugumo tarnybų. Ačiū. Dabar ponas Ferhofstadt liberalų vardu. Pirmininkė, šiek tiek abejoju ar dalyvauti šiuose diskusijose, nes mes kartojamės. Gal ketvirtą ar penktą kartą vyksta tos pačios diskusijos. Pritariu ponui Gerero. Jis labai taikliai palygino mes kaip Sizifas. Mes visada sakome, taip, mums reikia Europinės pasienio apsaugos tarnybos. Kur ji? Mėnesiai prabėgo nuo tarybos pasiūlymo ir mes vis dar laukiame. Nors visi puikiai suvokia, kad pirma užduotis yra registruoti, stebėti, užtikrinti mūsų išorės e, sienas. Ponas Van Orden, jūs girėte poną Kamero. Aš kviečiu jūs su manimi ir su kitais savanoriais nuvykti į Kalė pabėgėlių stovyklas, į Dunkirką, kur jie gyvena purve. Nešios moterys, vaikai, jie neleidžia, jų neleidžia atvykti į Britaniją, nors ten gyvena jų šeimos. Štai ta vadinamoji atvira konservatorių vyriausybės atvira politika. Tai gėda. Jūs turite pamatyti sąlygas, kuriomis turi tie žmonės gyventi. Labai lengva čia kalbėti apie Europos pietinės sienas, bet pažiūrėkite, kas vyksta prie Europos vakarinių sienų. Ko aš bijau? Bijau, kad Šengenas žlugs. Jis nebetaikomas Danijoje, Švedijoje, Austrijoje, Slovenijoje, Vengrijoje. Kas vyksta? O jeigu rytoj Vokietija taip pasielgs, tai reikštų Šengeno susitarimo pabaigą. O gal ir ES pabaiga? Jūs to norite, jūs norite grįžti prie Britų imperijos. Jos dabar nebėra. Realybė yra kitokia. Realybė štai kokia. Šiandien visa struktūra griūna, nes vyriausybės, valstybės neryštingos. Ne ES trūksta ryšto. O taryba susirenka ne pirmą kartą tikimės, kad jie priims sprendimus dėl pasienio apsaugos tarnybos, dėl migracijos, dėl prieglopščio sistemos, dėl perkelimo privalomos sistemos pabėgėlių. O ką matome? 290 žmonių. Iš 160 tūkstančių perkelta tik tai 290 žmonių. tai tik tai lašas jūroje. Aš kreipiuosi jūs, ponas Tusk. Man atrodo, vasario 18 dieną jūs šauksite neeilinę tarybą dėl Brexito, dėl Junktinės karalystės išeimo iš ES. Siūlau keisti temą. Palaukite su Brexitu iki balandžio. Dabar svarbiausias klausimas yra pabėgėlių klausimas. Galų gale priimkite sprendimus dėl relokacijos, dėl perkelimo, dėl naujos pabėgėlių sistemos, dėl migracijos, dėl Europos pasienio ir pakrančių tarnybos. Tai nepaprastai labiau svarbu, negu kalbėti apie Britų išeimą iš sąjungos. Raskite išeiti, kaip Jungtinė karalystė likti sąjungoje. Bet e, galbūt iki to laiko ir pačios sąjungos neliks, jeigu tęsime <laughs> tuo keliu, kuriuo dabar einame. So, Herr Verhofstadt, Sie haben jetzt die freie Auswahl. Ponas Verhofstadt, jūs turite visišką laisvę atsakyti jums pateiktus klausimus. Praktiškai visa UKIP e, e, partijos, e, visi UKIP frakcijos nariai norėtų jūsų šito pasitirauti. Pradėkime nuo pirmojo nario. Prašom. Ponas Betin, ponė Ferhofštatai, jūs ir aš laikomės visiškai skirtingos nuomonės. Aš visuomet su malonumu jūs išklausau, man malonumu, malonu išgirsti tai, ką jūs norite pasakyti, nes tai, ką jūs sakote, yra aiškus, sąžininga ir logiška. Tačiau tai visiškai ne tai, kuo aš esu įsitikinęs. Ir jūs tikite didesnė integracija, politinė, ekonominė integracija, jūs žinote, ką reiškia Europos tautų vis didesnė integracija. Aš tai gerbiu. Aš negerbiu tų žmonių, tik tai, kurie apsimeta, kad tai nevyksta. Ir aš norėčiau pas, paklausti klausimą ir pakviesti jūs. Kai mes Britanijoje turėsime savo referendumą, atvykite pas mus ir pasisakykite, kad diskusijos būtų tikrai labai sąžiningos ir aiškios apie tai. Šau, ponė Ferhofštat. Aš primu jūsų kvietimą. Aš manau, kad pirmasis kuris juoksis, tai bus ponas Farage. Jam patinka tokios diskusijos, bet jūs turite žengti šiek tiek daugiau, pateikdamas argumentus. Kokia bus Britanijos ekonomikos būklė be vidaus rinkos? Kokia koks bus Londono sičios svoris, jeigu jie negalės vykdyti priekybos eurais, kai 70-80 procentų visų visos vertybinių popierių priekybos vyksta eurais. Taigi aš manau, kad Britanija turi likti Europoje ir tai yra visiškai kvaila manyti, kad jūs galite grįžti istorijos e, perspektyvoje. Taip niekas nedaroma globalizuotame pasaulyje. Labai ačiū. Toliau pane Zuber, e, GUE vardu. Centro da resposta que o Conselho aqui dá ao drama dos migrantes, onde estão incluídos os refugiados? Kalbant apie pabėgėlių krizę ir galimus, um, galimą reakciją į tą krizę, tai pirmiausia, čia reikia stiprinti išsiuntimo mechanizmą. Matome, kiek yra pabėgėlių ir ES turi visus išsiųsti atgal tuos, kurie nėra paprašę prieglopščio. Buvo kalbama apie karštuosius, buvo kalbama apie karštuosius taškus ir jų pagalba tie pabėgėliai turi būti gražinami greičiau, jie turi būti identifikuojami ir turi būti įvykdoma jų gražinimo operacija. 3 milijardai Turkijai tam, kad e, Turkija išsaugotų savo teritorijoje pabėgėlius. Dievas žino, e, kokios, kokiomis sąlygomis bus laikomi tie žmonės ir kokiu jie ten turės teisių. Problema yra ta, kad Europa sukūrė tokią situaciją, kai yra nuolatos kišama, kišamasi ir Timosius rytus, ir Šiaurės Afriką. Tai, ką priemė, kokį sprendimą priemė vadovų taryba, tai Frontexui ir Europolui teikti papildomą paramą siekiant užtikrinti išorės, išorės sienų apsaugą. Tačiau mes turime tikrai e, gražinimo politiką tinkamą turėti ir turi būti užtikrinami saugus teisėti maršrutai. Tokiu būdu galėsime sukurti tinkamą humanitarinę politiką. Ačiū toliau žaliųjų frakcijos vardu, pana Liūnaček. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, ponios, ponios ir ponai tribūnose. E, gruodžio mėnesio vadovų taryboje bent jau buvo išreikšta savikritika, kad nepavyko suvaldyti migracijos rautų. Tai jau turėtų būti žingsnis į priekį. Bet dabar prabėgus mėnesiui matome, kad tie papėgėlių srautai vis dar nesuvaldyti tikra katastrofa. Netinkamai veikia pabėgėlių centrai nėra tinkamos pabėgėlių registravimo sistemos. Ir dėl to visuomenė tiesiog mumis netiki, netiki, kad mes Europoje galėsime rasti bendrą sprendimą. Ir pritariu ponui Ferhofstadt, gerbiamas ponas Tuske, Tusk, yra būtina per kitą vadovų tarybą pademonstruoti, kad mes visi esame Europą, kad tai nėra Bruselio Europa, kad tik visos valstybės kartu gali išspręsti problemą. E, kas atsitiktų, jeigu būtų vėl įvestos sienų kontrolės Šengene, Šengeno erdvėje? Tai būtų tikrai didžiulis žingsnis atgal. Aš kritikuočiau ir savo šalį, Austriją E, užsienio reikalų ministras elgesi ciniškai. E, jis e, sako, kad kuo daugiau pabėgėlių atvyks į Graikiją, to greičiau bus rastas sprendimas, bet mums reikia bendro sprendimo. Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES klausimas gali palaukti, bet pabėgėlių srautų klausimą reikia spręsti skubiai. E, ponas Faraš. Ačiū. Aš žvelgiu į Gyter Hofštatą, liberalų frakcijos vadovą. Laukiu, kada jis atvyks į Junktinę karalystę ir sudalyvaus tose diskusijose. Jūs ginsite Junktinės Europos valstijas, Europos armiją. Aš žinau, kad jūs nuoširdžiai tuo tikite ir džiug, tikrai liberalai demokratai tuo labai džiaugsis. Dabar praėjo mėnesis. Praėjo mėnesis nuo, nuo ankstesnio Europos vadovų, Europos vadovų tarybos posėdžio ir per tą mėnesį šis beitas pasikeitė, žmonės suprato, kad Europos lyderiai žaidžia žaidimą, Junkerio bendro prieglapšio politika, Merkel kvietimas, kuris privertė visus brautis į Europą, matome, kad yra daug žmonių iš įvairių kultūrų, nėra saugumo patikrinimų, išaugo grėsmė mūsų visuomenės sanglaudai. Ir staiga e, naujų metų išvakarės traukinių stotis uždaryta dėl to, kad kilo terorist, terorizmo grėsmė žvalgy. Informacijos buvo gauta iš, žmonės iš Irako ir Sirijos. Rugsėjo mėnesį žmonės e, buvo pakėlę plakatus, atvykite pas mus pabėgėliai. Bet pažvelkime, kas buvo kio, Kiolne. Tūkstantis jaunų vyriškių gatvėse seksualiai priekabiavo prie moterų daugeliu atveju tai yra vienas gėdingiausių viešos tvarkos pažeidimų modern, modernėje Europoje. Ir vis tiek buvo bandymų policijoje ir spaudoje apdangstyti visą tai. Netgi buvo pateiktas pasiūlymas iš kažkokio Vokietijos politiko, kad Vokietijos jaunos moterys turėtų kitaip rengtis ir kitaip elgtis gatvėse. Tai, mano manimu, visiškas įžeidimas. Netgi yra tokių išpolių pavadinimas Egipte tai dabar tapo įprastiniu gyvenimo reiškiniu ir mes turime išdrysti tai pasakyti, pasakyti, kad tokie išpoliai negali būti priimami ir negalima su jais taikstytis, taikstytis bet kokiame Europos mieste ir turime padaryti viską, kad taip neatsitiktų ateityje. Kitas vadovų tarybos posėdis, ponas Kameronas baigs savo dėrybas ir įsivaizduoju, kad bus kompromisas pasiektas dėl nesvarbių klausimų, migrantų išmokų, uh, ir tada po to vadovų susitikimo jis grįž su tokiu dokumentu, kur bus kalbama apie e, Britanijos santykius su Europos, Sąjungu, e, Europos Sąjungo, tik, tik tai jis negalės pasirūpinti, kad mes galėtumėme toliau kontroliuoti savo sienas. Ir tie jauni vyrai Kielne, kai gaus Europos Sąjungos pasus laisvai galės atvykti po kelių metų į Britaniją. Taigi jūs net nesuprantate, kaip, koks didžiulis yra tai pokytis. Alison Piesen, e, žurnalistė, pasakė, kad štai, parašė štai ką po Kielno Europos Sąjungos, Europos Sąjungos referendumas tiesiog yra susijęs su Brit Britanijos moterų saugumu. Mes privalome atsibusti ir pasirūpinti savo dukrų ir anūkių saugumu, tam, kad jos galėtų laisvai ga vaikščioti gatvėmis. Taigi galiau, galiausiai pasirūpinkime savo žmonėmis ir tikiuosi, kad 16 metai bus rezultatų metai. Aš visų pirma norėčiau kai ko paprašyti. Poniai Liūnačiak buvo pateikta melinoji kortelė, bet aš to iš pradžių nepamačiau, tai gal mes dar prie to grįžkime. Na, o dėl to, ką pasakė ponas Farač, norėtų sureaguoti ponas Verhofstadt. Tai norėčiau pasakyti, kad dėl lytinio priekabavimo jo partija UKIP turi e, čia sukaupus nemažai patirties, turėtų jie pasirinkti kitokią kalbą. So, Pirmininkė, ar taip elgtis galima. Nekartą taip elgėsi šis pona šioje salėje, jisai turi mandagiai ir su pagarba elgtis ir kitų parlamentarų atžvilgių. Jūs man dar nesuteikėte progos, ponas Faraš, nieko pasakyti. Jūs iš karto pats e, puolėte pasisakinėti. ponas Ferhofštat um, ko gero turi priežasčių, kodėl jisai seksualinį priekabiavimą siejo su jūsų partija. Jeigu jis tokių priežasčių iš tikrųjų turi, galbūt jas galėtų pateikti. Jei ne dabar, tai vėliau. Dabar e, e, klausimas poniai Liūnačiak. Pane Štorch. Taip, ačiū. Aš noriu pateikti klausimą apie Vokietiją ir Austriją. Kaip Jūs manote, kiek migrantų turi atvykti į e, Vokietiją tam, kad jų uždarytų savo sieną su Austrija? Gal galite pateikti skaičių milijonais? Pone von Storch, jūs žinote, kad neįmanoma pateikti konkretaus skaičiaus. Ką jūs darytumėte? Ką jeigu jūs darytumėte, jeigu būtumėte vyriausybėje? Jūs primtumėte vieną milijoną, o kitus išsiųstumėte e, atgal į Austriją? Ar tai tikrai veiktų, kai yra atviros sienos? Ačiū. Toliau NF frakcijos vardu pane Mayer. Ačiū pirmininkė. Europos vadovų tarybos išvados patvirtintais dar praeitais metais yra panašios kaip ir daugelis kitų e, vadovų tarybos išvadų, tai yra simboliniai sprendimai surašyti dokumente, tačiau vienintelis sprend, įmanomas sprendimas yra uždaryti sienas Europoje. Tik tokiu būdu galėtumėme išspręsti šią problemą. Mes tą pamatėme pastarosiomis savaitėmis. Daugiau nei tūkstantis pabėgėlių pažeidė viešąją tvarką, matėme tuos išpolius Kielne, Štutgardė ir kitur. Taip pat buvo teroristinis išpolis Stambulė. Taip pat buvo bandym, bandymas ak akmenimis užmėtyti vele doden en slachtoffers van aanranding en verkrachting. Du transseksualus. Taigi, matome, kad daug nukentėjo nuo lytinių priekabiavimų ir išprievartavimų. Taigi mes turime pirmiausia išsaugoti tai, ką sukūrėme - laisvė, saugumas, klėstėjimas. Ne, neleisime, kad tai būtų sunaikinta. Ačiū. Ačiū, poniai Majer. O toliau neprisijungusiu vardu e, ponas Caprionopolius. Su Europaiku Simvuliu. Atrodo, taryba laikosi vienos linijos nori sustiprinti Europos pinigų sąjungą, nori dirbti kapitalo labui ir mažinti algas, socialinės išmokas. Tai imperialistinis požiūris. Karai, antiteroristiniai veiksmai, visa tai taip pat anti, e, e imperialistiniai veiksmai. O tuo pačiu didėja skurdas, plūsta pabėgėliai. Taryba priemė sprendimą dėl hot spots, bet tai neveiksmingas sprendimas, nes dauguma tų pabėgėlių tiesiog nuskęs Egėjo jūroje. Toliau. Sienų tarnybos įsteigimas negavus valstybių pritarimo, juk tai prieštarauja valstybių teisėms, Graikijos suverenumui Egėjo jūra tarp Graikijos ir Turkijos patenka į NATO kontrolę. De facto. Tik tai žmonės, tik darbininkų klasė gali išspręsti šią problemą. Ponas Ferhofstadt kalbės dėl darbo tvarkos. Noriu atsakyti jums štai ką. Panaudokite Google paieškos variklį, įveskite žodžius UKIP ir harassment ir gausite visus atsakymus į savo klausimus. Ačiū. Dabar ponas Lemasur, EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Kalbėkime atvirai. Valstybių narių migracijos politika žlugo. Ir mažų ir didelių, ir tų, kurios priklauso Šengenui, ir tų, kurios nepriklauso. Pabėgėlių perkelimo programa e, iš viso apima 10 žmonių, tik 10 procentų žmonių. Ir e, jį realizuojama perkeliant vieną, du žmonės iš tūkstančio. Nacionalinis egoizmas nepraeis, tai neveikia, tai nėra galimybė. Valstybė narė negali kartais atmesti savo kaimynų siūlomą problemos sprendimą, o kitą kartą kreiptis į jį, kad e, jis padėtų kažką finansuoti. Valstybė narė negali vieną kartą pati nuspręsti priimti visus, kurie pas jūs atvyksta, o paskui prašyti pagalbos e, iš partnerių, kurie pasirinko kitą politinį kelią. Negali būti, kad viena valstybė narė gali viltis išspręsti visas e, migracijos šalies problemas, e, tranzito šalies problemas. E, pone tarybos pirmininkė, kaip gali taryba apsimesti, kad ji yra, yra tarsi ir sąjungos organas, o po to leisti visiems narėms spręsti visus problemas savarankiškai. Jeigu mes būsime susiskaldę, mes E, patirsime visų išorės ir vidaus e, įvykių naštą. Yra laiko emocijoms, yra laiko mąstymui ir yra laikas e, grįžti prie savo atsakomybės prisėmimo, tokių kaip, kaip ir mes išrinkti žmonės tai turime daryti. Ačiū, toliau pane Fajon, dvi minutės. Per vokiečių gasimo eno pride no. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Mes iš vienos krizės periname į kitą ir po gruodžio tarybos susitikimo optimizmo nebeliko. Kalbėdami apie pabėgėlius prieglapšio prašytojus, susidurime su problemomis perkelimo, gražinimo srityje, bendradarbiaujant su Turkija ir kitomis valstybėmis narėmis. Aš kreipiausi į vyriausybės narius prašydama panaikinti sienas, tačiau dabar statomos naujosios ir vietoj tolerancijos tampame vis mažiau tolerantiški. Žmonės sunerime. Sunerime todėl, kad Europos solidarumas neveikia. Mes sunerime dėl to, kas vyks ateityje. Prieš tris dienas, mano mėly kolegos, gavo Nobelio taikos premiją. Tai turėjo būti motivacija dar glaudžiau bendradarbiauti. Tačiau dabar e, panašu, kad ne viena valstybė narė nėra pakankamai užaugusi, kad atremtų šios iššūkius. Mums būtina veikti iš vien, pamiršti egoizmą ir nacionalinį radikalizmą. Galbūt reikėtų mažiau kalbėtis, mažiau tartis, tačiau daugiau veikti. Mes esame sudėtingoje situacijoje. Tikrai gėda, kad savaičių savaitės diskutuojame čia apie tuos pačius dalykus, tačiau niekas nenutinka. Tai galėtų tapti politinę savižudybę, tačiau jei nieko neveiksime, tai ES nebeliks. Dziękuję. Rada powi... Ačiū. Taryba turėtų rasti tokią apibriežtį, kuri įvardyja politik, migracijos politikos ir saugumo grėsmių santyki. Ta Politika dabar yra šlovinama, tačiau ji remia ir terorizmo išpolius ir tai puikiai demonstruoja Palestinos atvejais. Didžiosios Britanijos visuomenė labai atidžiai stebi, kas vyksta tarp ES institucijų ir valstybių narių. Mano supratimu, šiandienos diskusijos dėl Lenkijos tik padidins Brexit galimybės. Toliau o, ponas Gonzalės Penės. Vienai minutiai. Pone Gonzalės Penės. Ačiū. Šią savaitę baigėsi Europos semestras, kurio metu e, buvo duotas didžiulis smūgis Graikijai. Graikijai teko daryti viską, kad išgelbėtų, atgautų dalį suvereniteto. O mes, Europa, e, paskatinome dar didesnį skeptiškumą. E, svarstėme TTIP, partnerystę, e, gerovės valstybę, tačiau nesijėmėme tinkamai ginti žmogaus ir socialinių teisių. E, dar labiau išaugo neligybė. Yra dviejų greičių Europa, viena šiaurėje, kita pietuose. Ir komisijos pirmininkas neturi moralinio autoriteto jam labiau rūpi stambios daugia šalės įmonės, ne, o ne Europos Sąjunga. Nebuvo tinkamai sureaguota į humanitarinę krizę, pabėgėlių ir e, prieglapščio krizę. Ačiū, ponė Ferrara. Ačiū. Susiskaldimas ir aiškumo stoka ir toliau dominuoja Europoje mums bandant atremti visus iššūkius. Pirmininkas Junkeris kalbėjo apie įvairiausias krizės, socialinės krizės. Lengva kritikuoti Briuselį, tačiau daugelis turėtų vis pirma pažiūrėti į save, e, ir pripažinti savo klaida, klaidas. Italijos spauda kritikuoja e, šalies prezidentą Renzi, kuris nėra tinkamas pašnekovas Briuseliui. Tačiau tai nėra naujiena penkių žvaigždučių judėjimui. Mes jau ilgą laiką sakome, kad iš dabartinė šalies vyriausybė nepatikima. Ji nebuvo išrinkta piliečių, todėl ji negali atstovauti visuomenės. Taip pat ir negali veikti europiniu mastu. Todėl nesuprantame, kodėl taip ilgai komisijai nepavyko išvelgti e, defektų Italijos vyriausybės darbe. E, mano šalies piliečiams įgryso politika, vykdoma politika šalyje, kuri ne, netneša jiems jokios naudos. Yra visiškas nesupratimas. E, E, įstaigose e, vyksta uždari posėdžiai, susitikimai. Taip yra, pavyzdžiui, e, su Europos vadovų taryba, mes nežinome, kokias pozicijas išsakė atskiros šalis. Ir atsivelgianti visą tai, visą tai, kas yra taip žalinga demokratijai ir atstovaujami demokratijai, piliečiai negali suvokti, kas vyksta, kodėl tai vyksta. Jie taip pat nesupranta kokius e, pamatinius interesus bandoma ginti. Todėl pirmininkė e, Junkerė ir tarybos pirmininkė Tuskai papasakokite mums, kokia yra realybė. Ačiū. Toliau ponė Bicotto. Kolegos, aš esu sumišusi ir sunerimusi. Prieš keletą mėnesių mes, mums buvo sakoma, kad migracija yra didžiulė Europai atsiverinti galimybė. O dabar šiek tiek nedrasiai pradėjome kalbėti, kad tai ko gero yra problema ir kad ta migracijos problema mus parklubdys. Prieš keletą mėnesių e, į Europą atvyko milijonas migrantų, e, jie ir toliau e, vyksta Europą, o jūsų chaotiški sprendimai tik tai kelia chaosą. Tūkstančiai nelegalių migrantų pasinaudoja mūsų uh, svetingumu, jie plėšia, naikina, užsipuola žmonės. Pažiūrėkite, kas įvyko kelne. Reikia kontroliuoti migraciją, nes viskas, visa situacija tik blogėja. Ar norite padėti ES žmonėms, panaudojant e, Europos išteklius ir padėti piliečiams, o ne tikriems pabėgėliams? Ar ką nors darysite piliečiams, ar sustabdysite tuos nelegalius migrantus?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 Turkijai ir panašiai. Tie pinigai po to maitina islamo valstybę. Mes kalbame apie pabėglių perkelimą, tačiau dabar dar sukursime pasieniečių tarnybą. Kiek galima klausytis šitų kvailybių ir kiek dar pinigų reikės išmesti, kad grįžtume prie normalią situaciją. Kurgi rasti tas lėšas? kas nors prisimena proporcingumą e, ir panašius principus. Italijoje numatoma jau panaudoti ir Europos jūrų pakrančių tarnybos pajėgas. Na, nežinau. Ponas Gonzalės Pons, pusantros minutės. Pradedame labai sunkius ES metus, tai žinome, senosios problemos išlieka, kaip sakė Enrique Gerero, tačiau kitos iš jų įgyjo naują veidą, pavyzdžiui, išpoliai prieš moteris Europoje arba augantis, auganti ksenofobija, kilanti ksenofobija. Tačiau yra ir naujų procedūrų dėl įstatymo viršienybės įtvirtinimo komisija, nes atnėjo apie tai kalbėjo. Ir manau, kad tarybos pirmininkas Susas galėtų mums pasakyti aiškę nuomonę šiuo klausimu. Nors mes apie tai jau ir girdėjome, išklausę E, komisijos atstovo pareiškimo. Aš nesu bailys, bet aš manau, kad e, migrantų srautas nesumažės šiais metais, nes karas tęsiasi ir mes ne, nevykdome tinkamos politikos pabėgėlių klausimų. Aš nesu bailys, bet manau, kad ir toliau kalbėsime terorizmą, nes tai yra išlieka didelė. E, artima grėsme Neseniai Vokietijos piliečiai žuvo Turkijoje, buvo nužudyti Turkijoje. Hmm, turime kalbėti apie ekonomiką, vidaus rinkas, bendrą pinigų sąjungą, kalbėsime ir apie Kiniją. Aš nesu bailys, bet žinau, kad turėsime kalbėti ir apie Junktinę karalystę, nes Europa be Junktinės karalystės bus daug skurdesnė. Ir Junktinė karalystė be Europos bus daug skurdesnė, mano nuomonė. Manau, kad reikia aiškiai pasakyti jiems, kad drauge mums visiems geriau, kaip jie sakė škotams. Pone Koncelės, jums e, ponas Rubik kelia mylinę kortelę. Pone Rubik, prašau. Dank. Labai ačiū. Manau, kad svarbiausia nustatyti, e, kokios tinkamiausios e, pabėgėlių krizės e, sprendimo galimybės tarp Ispanijos ir Turkijos. Reikia ieškoti būdų, kaip įgyvendinti ES politiką. Gal galėtumėte paaiškinti, ką Jūs manote? Eh, Labai svarbu, kad komisija tinkamai atliktų savo darbą pabėgėlių sutie. Tai ji ir daro. Svarbu, kad taryba rimtai imtųsi europiečių poreikių, nebejoju, kad tą ir daro. Svarbu, kad ir valstybės narės gyvendintų Europos priimas, taryboje priimamas sprendimus, o to jos, o tą jūs ne visada daro. Toliau, ponė Rodrygėš, vienai minutiai. Ačiū. Pirmininkė, mes iš tikrųjų sprendžiame daugelį krizių vienu metu, tačiau turime suvokti, kokios yra pagrindinės problemos, kurias būtina išspręsti, jeigu norime, kad išliktų Europos sąjunga, kad išliktų Europiečių sąjunga. Mhm Ir manau, kad pagrindinės problemos yra e, pabėgėlių krizės suvaldymas bei būtinybė sumažinti nedarbą Europoje. Manau, kad tų dviejų problemų turime imtis drauge. Ir todėl norėčiau pasiūlyti tris didelės investicinės iniciatyvas, kurias reikia pradėti, kad sukurtume daug naujų darbo vietų, ypač jaunimui. Siekdami trijų pagrindinių tikslų, visų pirma, sukurti tikrą e, Europos pasienį sieną, e, taip pat e, dirbti, kad mūsų visuomenėse integruotųsi pabėgėliai ir trečia, bendradarbiauti su kilmės šalimis, kad valdytume migrantų srautus. E, Jeigu uh, kalbame apie Europos sieną, tai susiję su uh, savia infrastruktūra, logistika, darbuotojais, uh, mūsų miestų pritaikymas pabėgėliams reiškia didelės pasangas, nes tai susiję su būstu, švietimu, planavimu, o bendradarbiavimo dėka įtrauktume daug jaunų žmonių į tokias veiklas. Ačiū. Pone Abil Biol Guzman, vienai minutiai. Gracias. Hoy en este pleno. Ačiū. Šiandien Europos komisijos pirmininkas ponas Junkeris, tarybos atstovai turėtų atsistatydinti, todėl kad jūs sužlugote spręsdami pabėgėlių krizę. 160 tūkstančių žmonių turėtų būti paskirstyti įvairiose valstybėse narėse, tačiau tų žmonių yra daugiau. Šimtai paskendo viduržemio jūroje ir gyvena dabar saubingose sąlygose pabėgėlių stovyklose. Tai nesolidarumo ir žiaurumo išraiška taryba e, skiria 3 milijardų eurų finansavimą tarybai, kad tary, e, atsiprašau, Turkijai, kad Turkija dirbtų nešvarų darbą, tai yra neleistų tų pabėgėlių atvykti į Europos Sąjungą. Tai pažeidžiama žmogaus teisės. Bandama siūsti pinigus ten, kur žmonės bus traktuojami nežmoniškai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tai, kas e, jau praeitie yra e, didelis fiasko ir mūsų laukia ir kitos nesėkmės ir pralaimėjimai ateityje. Tai tiesiog katastrofa, beveik biblinės apimties. Be to, žmonės įleidžiami be jokios kontrolės, o tai kelia dar didesnės teroristų išpolių, seksualinės prievartos grėsmės. Man iškyla apskritai klausimas, ar mes apskritai turėtume mokėti savo kaip valstybės narės įnašus. Tusk kai ir Junkeri, jūsų atlyginimai yra labai aukšti. Nuo praėjusių metų Liepos mėnesio e, jums dar išmokamos kompensacijos. Aš nežinau, apie kokį pasitikėjimą galime kalbėti dabar. E, Pone Atkinson, e, gruodžio mėnesį apie moterų prievartavimus nebuvo kalbama ir Vokietijos prašymų tas klausimas šią savaitę neįtrauktas darbo tarkė taip pat. Bet kokia liberal, visos liberalios visuomenės priešinasi. E, pabėgėlių e, srautams. E, mūsų šalise, e, Vokietijoje ir Švedijoje, moteris yra užmėtosomis akmenimis e, dėl savo elgesio. O vis dėlto ponė Merkel toliau kviečia pabėgėlius, kurie autobusais plūsta. Tai nesažininga, kolegos. E, Dabar jau yra daugiau nei pusantro milijono pabėgėlių. Suteikėme jiems pasus, jie e, pasikviečia savo šeimas. Iš tikrųjų kalbame apie potencialiai 10 milijonų papildomai e, migrantų. Mano apygarda, Junktinė karalystė jų yra daugybė, taip pat Čekijos Respublikoje yra jų labai daug. Ką daryti? Bandome E, kurti pabėgėlių stovyklas Šiaurės Afrikoje ir galbūt jie sugrįž, nes tai vyksta civilizacijų uh, sankirta. Ponas Kefalogianis, vienai minutiai. Pabėgėliai, migrantai toliau plūsta tokiu pat srautu. Du migrantai vienam pabėgėliui Turkijoje už 40 eurų pervežame daugybę pabėgėlių iš Šiaurės Afrikos šalių, iš Maroko, kad paskui jie galėtų bandyti patekti į Europą, kad jiems nereiktų vizos. Žmonės, tokie žmonės be kliučių keliauja, nors ir slapta, ir per porą savaičių 2016 pradžioje dešimtis žmonių jau žuvo jūroje, tarp jų nemažai vaikų. E, reikia ieškoti sprendimo Sirijos konflikte. Negalime atvykstančių žmonių tiesiog taip perskirstyti į įvairias šalis. Mums reikia e, siekti solidarumo ir už ES ribų, taip pat ieškoti solidarumo ES viduje. Toliau dėmesintės ponas Fleckenstein. Pone pirmininkė, kolegės ir kolegos, deguonies vis mažiau. Vokietijoje taip pat, todėl kad žmonės puikiai pastebi, kad panašu, jog su situacija nesusidorojama. Ir dėje pirštais rodoma į Briuselį, o ne į savo sostinės. Mes esame nepavydėtinoje situacijoje įrodyti, kad galime susitvarkyti su tą situaciją. Vokietijos ministrai iš kolegos Regner partijos vyko pas Merkel, sakydami, kad reikia uždaryti sienas arba reikia turėti planą tam. Uh, Tačiau visi žinome, kad uždarius sienas problemos nebus išspręstos. Jokia problema nebus išspręsta, priešingai bus sukurtos naujos. Jei iš ties norime kažką įrodyti, tai savo šalyse turime pasiūlyti kai ką daugiau, nei grįžus pasakyti, kad e, kalbėjo Tuskas, mes aptarėme įvairias krizės, mūsų diskusijos buvo labai konstruktyvios su pono Camerono, Mes turime sustiprinti vidaus rinką, mes kalbėjome apie energetikos sąjungą ir taip toliau. Ne, žmonės nenori to girdėti, žmonės žin, nori žinoti, kas, ats, kas nutiks, kas bus padaryta. Aš manau, kad šios diskusijos turėtų baigtis. Mums nebereikalingi jokie tarybos pranešimai, kuriais sakoma, kas įvyko ar kas vyksta. Pone pirmininkė, Tusk kai gal kaip popiežius turėtumėte užsidaryti patalpoje ir kalbėti tol, kol bus priimtas sprendimas, o mes lauksime, kol pro kaminus rūks balti dūmai. Priešingų atveju mums jokios tarybos nereikia. Ir asmeniškai jums noriu pasakyti, mm, dėkoju jums už tai, kaip vakar susidorojate su labai sunkia užduotimi. Reikia mums tokios demokratijos, kurią giname ir vakarištis jūsų pasisakymas buvo puikus. E, jums mėlyna kortelė ir atskysite į klausimą, ponia Fleckenstein. Ponas Ujazdowskis. Pone pirmininkė, pone parlamento nariai, jūs e, tarsi kvesionuojate e, e, Vokietijos politiką ir tą sienų uždarimą, tačiau jei turėtume užtikrinti uh, E, konkrečią veikiančią politiką. Ką jūs, ponė, siūlytumėte, nes ką tik jūs kritikavote kitus, tačiau aš jūsų pasisakymę negirdėjau, ką socialistai siūlo, ką teigiamo jūs siūlote, kaip jūs įsivaizduojate šios problemos atsaką. Socialdemokratų atsakymas yra tas atsakymas, kurį teikia šis Europos parlamentas. Mums reikia ginti ir saugoti išorės sienas. Tik tuo met atsiras e, galimybė išlaikyti šiandieno erdvę. Ir tai turėtų suvokti mūsų ministrai, valstybių vadovai. Jie turėtų kalbėtis vienas su kitu. Kas to padaryti nesutinka, turi atsakyti savo į klausimą, ar jis yra toje vietoje, kur yra. Jei nebus šiandieną, tai ši diskusija taip pat nereikalinga. Pone Vilmot, vieną minutę pirmininkė. Aš galvau, kad pusantros minutės nu, galiu, e, turiu laiko. E, man iš tikrųjų sunku girdėti, kokie iššūkiai laukia ES. Aš e, tikiuosi, kad lyderiai taip pat tai supranta. Čia svarbu susitarti su Junktinė karalystė, ne dėl to, kad aš remiu jo siekius. Jo prioritetai nėra mano prioritetai. Pavyzdžiui, kur pasiūlymai užpildyti spragas darbo teisėje, kad nebūtų išnaudojami žmonės. Nes negalima suprasti, kodėl anksčiau skelbti pasiūlymai jau dabar nebeaptariami. Pavyzdžiui, dėl darbo teisų taip pakertami tiesioginė nauda, kurią piliečiai jaučia ir gauna iš Europos. Tačiau šios temos jau nebeaptariamos. Na, kaip dabar dabar bandoma kažkaip pateisinti tolesnę e, Junktinės karalystės narystę. E, e, kaip paaiškinti darbuotojui, jeigu jo teisės nebus saugomas, o jo teisės būtent saugo ES teisė. Visiems tiems žmonėms, darbo žmonėms, jokiamis aplinkybėmis nebūtų geriau ne Europos Sąjungoje. Todėl mums reikia, kad būtų susidarta ir greitai susidarta, nes tik tai tuo met e, galėsime eiti į referendumą ir užbaigti tą e, netikrumą, kuris blogai ir e, Britanijai, ir Europai. Iš tikrųjų, ponė Vilmat, jums buvo pusantros minutės skirta. Pone Toja, vieną minutę. Ačiū. Šios krizės Europoje kelia mums disintegracijos grėsmę, tai mes puikiai suprantame, todėl paneiti viską, kad ši tendencija apsigręžtų, norime išgelbėti Europą ir išgelbėti Europą tą, kurią turime, kurti ją dar geresnę. Italija, mūsų vyriausybė taip pat nori tinkamų atsakymų. E, ką sakote, tą reikia ir daryti. Kai kalbama apie migraciją, lankstumą, užimtumą, mes norime daugiau solidarumo, norime progresyvesnės Europos. Mes europiečiai, europietiški ir mes esame ambicingai. Per rinkimus mes ketiname, e, žadėjome atgaivinti Europą. Mums reikia dabar tų, tos pažadus tesėti. Tačiau kartais e, reikia pasiekti dugną, kad vėl galėtum pradėti kilti. Todėl aš manau, kad netiesa, kad mes viską darome blogai. Ponas Weberis e, pirmiau minėjo Europos patikimumo stoką. Taip, e, pavojus kyla, nes ponas Weberis ir jo draugai e, per savo ideologiją primetė tą taupimą, kuris piliečius parklubdė, sukėlė susiskaldimą. O mums reikia socialinės darbo atvarkės. Ačiū, ponia Tojo. Toliau Gasija Perez. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmininkas Tuskas sakė, kad Europa yra stipresnė negu mums atrodo. Na, galbūt ir taip, tačiau tikra problema yra patikimumo trūkumas, nes mes čia bandome ginti Europos projektą. Mums labai sunku visgi pat teisinti tai, ko žmogiškai neįmanoma pateisinti. Nes e, jeigu pabėgėliai nemirga pirmuosiuose puslapiuose, tai nereiškia, kad problema išnyko. Ko laukiama? Kodėl tie tūkstančiai pabėgėlių neperkeliami? Kodėl jie turi gyventi e, žiemos sąlygomis stovyklose? Pagalvokite, tai galėtų būti ir mūsų vaikai. E, E, šalti tenai tose pabėgėlių stovyklose. Man e, tikrai gėda, nes tiek yra tiek problemų, potencialių sprendimų taip pat yra, tačiau mes jų nevykdome. Pone Jotova, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Junkeriu už visas pastangas, kurias dėjo komisija, siekdama rasti pabėgėlių krizės sprendimą. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną, daly, vieną įdomų dalykų tarybos išvadose. Pastebėkite, kad tam panaudotas būsimasis laikas, tai keista ne tik gramatinė prasme, tai iš tikrųjų rodo, kad taryba nieko nepasiekė. Ar žinote, ponė Tuskai, kad garsiausiai dabar kalba tie, kurie ragina uždaryti sienas, kai kurios valstybės e, narės priešinasi ir naujos agentūros sienų apsaugos stiprinimui įkūrimui. O ta agentūra apimtų tik tai Šengeno zoną, ne visas išorės sienas. Kodėl? Mes klausėme šio e, dalyko, tačiau atsakymo negavome. Nėra informacijos apie bendradarbiavimą su Turkija. Ko gero, menkai ten kas yra pasiekta. Ir nieko negirdame ir apie savanorišką siriečių perkelimą į Turki, Turkiją. Mes kalbame apie tai, kad bankų gelbėjimo atveju buvo pritaikytas išpirkimo metodas, naujas metodas. Kalbu apie tai, nes 2015 metais tarybai nepavyko e, susitarti dėl bendrų kreditų. stabilumo mechanizmo. E, tą turė, reikėjo padaryti anksčiau. Ir tai buvo susitarimo su Europos parlamentu dalimi, kaip nurodoma penkių pirmininkų pranešime. 2012-aisiais e, ponas Van Rompojus dar apie tai kalbėjo, kad nuėsis gelbėjimo mechanizmas bus siejamas su bendra indėlių garantijų schema. Dėl to, kad tai neįgyvendinta silpnina tarp institucinį susitarimą. Tikimės, kad 2016 tarybai pavyks e, e, išlaikyti duotus pažadus. Pagal, pasis, pagal E, spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar žodis ponia Ispiraki vienai minutėje. Ačiū pirmininkė, ponia Junkeri. Yra du žodžiai du dalykai, kuriuos reikia suvokti išvelgiant iš šias krizės. Migracija šaukia, reikalauja, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę ir reikia susitarimų su trečiosiomis šalimis atėjo laikas jums pamastyti, kaip įgyvendinti sankcijų mechanizmą tuo atveju, kai nėra vykdomi susitarimai su valstybėmis narėmis. Manau, kad e, migrantų klausimų pusiausvyros stygius yra svarbiausias klausimas Europoje. Nėra silpnesnių, stipresnių, visi kenčia nuo, nu, nuo tos krizės. O kalbant apie susitarimus su trečiosiamis šalimis, Turkija čia privalo padaryti daug daugiau. Per pastarąsias dvi savaitės Graikijoje į Graikiją 30 tūkstančių žmonių atvyko iš Turkijos, labai mažai tarp jų pabėgėlių. Ir slapta atvykstantis migrantai nėra išsiunčiami atgal. Mums reikia naujų mechanizmų. Ponas Zani, prašau. Tiborai. Dėkoju, ponia pirmininkė. Klausančių diskusijų iškyla klausimas, ką mesgi veikiame čia Europos parlamente. Manau, kad neteisinga, kad čia Europos parlamente bandoma pareikalauti atsakomybės iš vieno, to tarpo atsakomybė yra įvairių valstybių rankose. Pone Merkel, pavyzdžiui, pakvietė būti solidariais ir iškyla klausimas, ar kas nors, ar net, pavyzdžiui, Vokietijos kanclerė turi teisę pakviesti milijoną žmonių čia į Europos Sąjungą. Yra tokių valstybių, kurios sustiprino savo sienas, pastatė naujas sienas. Uh, ir dabar kyla labai daug neatsakytų klausimų, kas vyks su tai žmonėmis, kurie atvyko, o taryba ir komisija iš ties turėtų pagaliau veikti. Ačiū. Čvrstav Europskog vijeća o potrebi vraćanja kontrole nad vanjskim granicama. Ta, mm, Buvo nutarta sustiprinti sienų apsaugą. Aišku, tai, jog ES migracijos politika turi didelių problemų, su kuriomis susidursime ne tik dabar, bet ir artimiausių dešimtmečių. Tokia migracija reiškia, kad valstybės narės nebegalės taikyti esamų taisyklių, todėl kad jos skirtos kitai realybei. Svarbu tai, kad mes suteiktume tinkamą apsaugą tiems žmonėms, kuriems, kur, tiksliau, kurių grė, gyvybei grėsia grėsmė ar pavojus, tačiau negalime priimti ištisų tautų Pastaraisiais mėnesiais prieėmėme tiek pabėgėlių, kurie mm, kelia grėsmę mūsų saugumo sistemams ir mūsų bet kokią ekonominę um, mm, plėtrą taip pat stabdoma. Problema, sako ponas Epitėdėjos, Migracijos problema yra ta problema, kurią ES nelabai sprendė. Ji mūsų užklupo ir dabar tenka susijimti ir surasti drąsos, pažvelgti tai problemai į akis. E, nereikia statyti naujų sienų ar naikinti Šengeno. Problema tai yra tai, kas maitina tą migrantų srautą. E, reikia spręsti situaciją Turkijoje. E, ir vietoj registracijos centrų steigimo. Reikia neleisti, kad jie atvyktų pas mus. Ir Europos Sąjunga turi stiprinti santykius su Turkija. Reikia neleisti išnaudoti patekimo galimybių ir to, taip pat dar leisti kažkam pelnytis iš kitų žmonių nelaimės. Ir, o Graikija gali uh, užtikrinti sienos apsaugą, samsinės apsaugą. Ačiū ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė. Uh, Džiaugiuosi, kad kalbama apie naują bendrą sienų apsaugos e, iniciatyvą, kuri buvo pristatyta 2015 15 metais, tačiau mane nuliūdino, kad e, viskas nukeliama septyniems mėnesiams iki 2016 Liepos mėnesio. Šiandienos diskusijoje daugelis pasisakiusių narių paremė šią iniciatyvą, ragino ją sparčiai gyvendinti tai e, jums tenkanti atsakomybė, jūsų kompetencijų dalis ir jūs, jūs šiame darbe palaiko didžiulę parlamento narių dalis. Kodėl nepradedate darbo kitame tarybos posėdėje? Kodėl nesušaukus nepaprastai tarybos posėdį vasario mėnesį, kad sienų apsaugos klausimas būtų išspręstas greičiau. Dabar uh, žodis Jums, ponė komisijos pirmininkė, po spontaniškų pasisakymų. Madame la Présidente, mes très chers collègues. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš suprantu tuos, kurie kuriems jau įgryso kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį girdėti tuos pačius dalykus. Ir kaip ir sakė pirmininkas Tusk, e, valstybės neįgyvendino praktiškai tų sprendimų, kuriuos priimėme. Ir todėl mes tai ir kartojame. Ir nieko neįprasto tai, kad mes kartuojame tuos pačius raginimus dėl to. Kitas dalykas – klausydamasis kai kurių pasisakymų, susidariau įspūdį, kad jūs manote, kad komisija nepakankamai aktyvi. Tačiau aš neprisimenu, nerandu tokių pavyzdžių. Aš tik norėčiau e, priminti jums, kad komisija, kaip ir numatyta, yra susitelkusi į e, augimą ir darbo vietų kūrimą skatinančią politiką. Todėl e, pradėsime gyvendinti finansinių investicijų planą, kuris atėmė 315 milijardų eurų investicijų planą. Jau mobilizuota 40 milijardų eurų. E, jie bus skirti 47 e, stambiems infrastruktūros projektams, 11 iš jų bus įgyvendinami. Italijoje. Taip pat bus skirta daug projektų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai apima energetikos darbo tvarkę, e, veiksmus, kitose statise būtinus veiksmus, kuriant skaitmeninę vidaus rinką ir visą tai įvertinęs, aš nematau pavyzdžių, kurie rodytų, kad komisija per savo pirmąjį kad darbo, per savo darbo metus buvo neaktyvi, mes buvome labai aktyvus. Yra problemų, kurios e, buvo minėtos, bet aš e, nemanau, kad aš turėčiau būti raginamas atsistatydinti, nes mes visai neblogomis sąlygomis bandome spręsti e, pabėgėlių problemą. Negalime nuleisti rankų, negalime neįvykdyti tų, negyvendinti tų veiksmų, dėl kurių priėmėme sprendimus. Tai reikia perkelti į realybę. E, visais kitais klausimais, ponė pirmininkė, aš neturiu pastebėjimo. Ačiū. Ačiū, ponė Junkeri, dabar tarybos pirmininkas, e, ponas Tuskas. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Visų pirma, jūs visiškai teisūs. Turime problemų su įgyvendinimu Ir jeigu kalbėsime apie migracijos krizę, tai aš nebejoju, kad šiandien e, yra kritiškas momentas, jeigu kalbėsime ne tik apie mūsų sprendimų įgyvendinimą. Galbūt tai yra pirmas momentas, kuomet aš jaučiu, kad tai yra kritiškas momentas e, ir politiniai sistemai Europoje. ES yra pagrista prielaida, kad mes visi, tiek valstybės narės, yra pasirengę veikti gerą valią ir yra pasirengusios gerbti mūsų bendrus sprendimus. Be to, šiame metodo, be tokio pasiryžimo mūsų darbas neturi prasmės, jūs iškai teisūs. Kritiškiausias momentas šiandien yra tas, kas, kad iš tiesų ne, nėra problemų siekiant kompromisų Europos tarybos lygmenių, vadovų tarybos lygmenių. Priešinga, per lengva pasiekti kompromisus netgi, nes praėjus kelioms dienoms beveik niekas nepasirengęs tų bendrų sprendimų vykdyti. Ir tai iš tikrųjų yra kritiškas momentas. Ne dėl pačios migracijos reikalų, bet tai kritiškas momentas politinė Europos organizacijai. Šiandien labai sunku disciplinuoti valstybės narės. Nei, nei aš, nei komisija neturi tankų, atsiprašau, kad tai brutaliai juokauju, tačiau jeigu šis pirmasis principas, kad mes gerbėme vienas kitus ir mūsų sprendi, bendrus sprendimus, jeigu šis principas neįgyvendinamas, tai problema yra didžiulė iš tikrųjų, įgyvendinant bet ką. Galbūt e, tie iššūkiai yra tokie didžiuliai ir neturintys precedento. E, Ir tai yra brutali tiesa, kad Europa kaip organizacija ir valstybės narės nėra pasirengę pakankamai susidoroti su šią visiškai naujo dydžio problema, kurią kelia migracija. Tai yra tiesa. Gy, negaliu sutikti su tavo vertinimu, jeigu kalbėsime apie išorės sienų diskusiją. Faktas tai, kad idėja stiprinti išorės sienų apsaugą yra gana nauja. Aš puikiai pamenu, kad mūsų diskusijos apie migracijos krizę pradžioje aktualu buvo kas kita, ne išorės sienos. Ir aš esu iš tikrųjų patenkintas tuo, ką padarė komisija, stiprinant išorės sienų apsaugą. Na, o ta nu, visiškai nauja idėja kurti ben, naujas sienos apsaugos e, pajėgas. Ir kai kurios e, Šios idėjos detalės dar yra kontroversiškos kai kuriams valstybėms narėms dėl įvairių priežasčių. Ir tai yra gana didelis iššūkis e, joms išaiškinti ir įrodyti, kad mums reikia tų tos naujos, e, galbūt kontroversiškos, bet būtinos priemonės. Manau, kad tai, ko mums šiandien reikia, yra tai, kad kai kurias problemas turime išspręsti kaip galima greičiau. Todėl aš ir ketinu vasario mėnesio vadovo, vadovo tarybos sustikimą skirti Junktinės karalystės klausimų sprendimui. Ir aš tikiuosi, kad tai bus paskutinis vadovo susitikimas skirtas e, šiai problematikai. Bet žinoma, vasario taryba bus skirta tam, kad įvertintume ir migracijos krizės priemonių įgyvendinimą. Taip pat e, ir veiksmų planą skirto Turkijai e, vertinimą. O kovo taryba bus skirta be kitakos taip pat ir migracijos e, krizės problematikai aptarti. Esteban klausė manęs apie Lenkiją. Kaip sakiau, prieš keletą dienų čia Europos parlamente, sustikdamas su politinėmis frakcijomis, Europos Sąjunga turi teisę ir pareigą vykdyti griežtą ir atvirą dialogą su kiekvienos valstybės narės valdžios institucijomis, jeigu demokratijos ir įstatymų viršinybės taisyklės yra pažeidžiamas. Tačiau nesitikėkite, kad aš labai džiaugsiuos e, ar bus labai entuziastingai nusteikęs, jeigu pradėta procedūra Lenkijos atžvilgiu. Aš, aš, man reikia, kad jūs suprastumėte, jo, kad man tai yra sunku. Aš žinau, kad komisija elgėsi sąžiningai, aš tuo visiškai nebejoju. Žinoma, galima aptarnėti kai kurias priemonės ar metodus, na, komisijos sprendimus, kurie galėjo būti galbūt švelnesni ar griežtesni. Ir pačioje komisijoje diskutuojama apie e, laiko momentą, apie tam tikrus procedūrinius nuansus. Bet sprendimą komisija priemė. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad šis sprendimas yra optimalus ir aš jam visiškai pritariu be jokių abejonių. E, tikėkite e, ieškoti konfliktų tarp institucijų, ypač šiuo atveju, nėra prasminga ir aš esu įsitikinęs, kad mes ir toliau bendradarbiausime ir E, kalbant apie Lenkiją. Artimai, artimai bendradausime. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė Tuskai. Dabar e, trumpa pertraukėlė.